piliečių iniciatyvas, veiksmus e, geresniam bendradarbia, geresnio bendradarbiavimo kontekste ir premijos laimėtojai dirba įvairiose srityse, tarp kultūrinį dialogą plėtoja, dirba integracijos klausimais, istorinę atmintį puoselėja ir parlamentas, kaip tik šiandien vakare pasveikins premijos laimėtojus. Nemažai premijos laureatų yra šiandieną ir pas mus čia plenarinių posėdžių salėje, taigi sveikinu juos nuoširdžiai.